Damen und Herren, liebe Freunde. Ponios ir ponai, mėly bičiuliai. Möchte gern vor Beginn. Prieš pradedant balsavimą norėčiau informuoti mūsų komitetą apie e, mūsų pokalbius su Turkija, kad visi žinotume, e, kokia yra situacija vakar vakare nusprendėme nerenkti vizito į Turkiją dėl įvairių priežasčių. Visų pirma, mus galėjo e, sutikti tik tai e, su tokia sąlyga, kad mes iš anksto viską pasakysime, ką, ko norime klausti. E, tokia buvo sąlyga, tad to, tokiu atveju būtų mus prieėmę, taip pat mes negalė, būtume negalėję kalbėti apie rezoliuciją, o rezoliucija juk negali būti gera arba bloga e, savo turiniu. Manau, kad tai yra Europos parlamento teisė priimti bet kokias rezoliucijas, apie jas diskutuoti. E, E, iš tiesų mes tą vizitą planavome visai esant kitoms aplinkybėms. Tuomet dar nebuvo demonstracijų, mes norėjome gilinti santykius ir dabar esant šioms aplinkybėms mes bandėme ir toliau išlaikyti santykius ir dirbti ties Europinė Turkijos perspektyva. Tačiau Europos parlamento pirmininkas vakar ilgai kalbėjo su Turkijos parlamento pirmininku. Jis pasakė, kad Turkijos parlamentas nenori Ankaroje priimti Europos parlamento. Jis atmetė pasiūlymą, kad atvyktų maža, nedidelė grupė. Taip pat Europos parlamento pirmininkas pasiūlė savo atstovą pasiūsti į Ankarą tu, Turkijos parlamento pirmininkas atmetė šį pasiūlymą. Aš daug kalbėjausi su Turkijos Europos reikalų ministru. Tie pokalbiai taip pat praktiškai niekur mūsų nenuvedė. Nenorėčiau dabar čia gilintis į detalės. Bet jeigu Vokietijos partijos pirmininkė yra dalyvauja demonstracijoje Gezi parke ir uh, E, yra vadinama teroristė ir gauna ašarinių dujų, aš čia turiu omenyje Klaudiją Rot, tai tuomet man tai kelia problemų. ir kai grasinama demonstrantam kitoms priemonėms, e, tai yra tikrai sudėtingas atvejis. Manau, kad Turkija ir toliau yra svarbus ES partneris ir todėl mes turime toliau stebėti, kaip vystosi situacija Turkijoje ir kaip busima ES valstybė narė jį turėtų leisti vykti demonstracijoms. Ir kol kas atrodo, kad e, e, Turkijos situacija yra tokia, kad e, per pastarąsias dienas į kalėjimus pasodinta tiek žurnalistų, kiek jų nebuvo pasodinta per 20 metų. Ir tai yra tokios aplinkybės, apie kurias mes turime kalbėti, tačiau kita vertus tai neturėtų reikšti, kad mes turime nutraukti visus ryšius. Todėl mes pasakėme, kad dabar dėl tam tikrų e, aplinkybių, kurių mes e, nedetalizuojame, atsisakome vizito, o vėliau tęsime savo darbą, tęsime pokalbius. Manau, kad tai yra vienintelis dalykas, ką mes galėjome padaryti. At, atrodo, kad tos demonstracijos slūksta dėl smurto naudojimo, bet iš tiesų pasidarė aišku, kad demonstracijose dalyvauja ne tik teroristai, kaip juos įvardina e, Turkija Turkijos vyriausybė. Aš aišku negaliu vertinti, gal yra ir tokių tarp demonstrantų, tačiau e, vis tik tai e, pagrindą demonstrantų sudaro jauni žmonės, interneto bendruomenė, kurie pasisako už pasaulietinę, o ne už islamo valstybę. Taip pat demonstracijose dalyvavo aplinkosaugininkai, ten buvo įvairiausi žmonės ir daugumą atvejų e, man kelia simpatiją tie žmonės, aš negaliu vertinti kiekvieno iš jų. Taigi mes toliau turėsime stebėti, kaip vystosi situacija Turkijoje ir šiandien turėjome trumpai apie tai pasikalbėti, kad informuotume vieni kitus, kad galėtume toliau savo politiką prasmingai tęsti. Manau, kad šitas komitetas neturėtų planuoti uh, E, vizitų yra suplanuota, suplan, buvo suplanuotas vizitas į Islandiją. E, kalbant apie Turkiją, buvo pasakyta, kad yra pavojinga kviesti šitą komitetą. E, kolega Preda čia galėtų daugiau apie tai papasakoti. Nu, yra norinčių pasisakyti. Sir Robert. Uh, um, uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš sveikinu jūsų reakciją ir situacijos vertinimą, tačiau turiu vieną abejonę. Kaip jūs sa sakėte, yra geriau palaikyti pokalbį ir palaikyti ryšius, o jų nenutraukti. Aš manau, kad reiktų parašyti raštą Turkijos e, premjerui su mūsų abejonėmis, nes manau, kad mes esame garbingas komitetas, mes turime e, garbi, gerbiamą pirmininką ir manau, kad šitas vizitas bu, turėjo būti prasmingas. Manau, kad mums nereikia visiškai nutraukti ryšių, nes E, galbūt bendravimas būtų veiksmingesnis negu e, vis, visas ryšių nutraukimas. Ir aš Aš galvoju, galbūt galėjo vykti ne visa delegacija, tik jos dalis, galbūt tik jūs E, ir norėčiau, kad mes raštai išreikštume savo nuomonę, kad premjeras suprastų, kaip mes vertiname šią situaciją, kad tas vizito atšaukimas yra rimtas reikalas. Tai yra e, rimti dalykai. E, Turkijos premjeras turi suprasti, kad mes jaučiamės įžeisti ar jaučiamės taip, lik mus nepelnytai užsipuolė, bet mes vis tiek nepaisant to norime palaikyti santykius. E, kalbant apie Islandiją, aš esu pranešėjęs e, to klausimo. E, galbūt dar bus galima įtikinti mūsų kolegas Islandijoje, kad įvyktų mūsų vizitas. Aš taip pat svarščiau galimybę nuvykti į Islandiją. Aš paskutinį kartą ten buvau 1979 metais ir iš to laiko man liko tikrai labai geri atsiminimai. Aš galvoju, galbūt reiktų parašyti tokį raštą premjerui, bet galbūt reikia palaukti kelias dienas. Ir mes turime parodyti Turkijai, kad mes ir toliau esame suinteresuoti tęsti mūsų santykius, palaikyti mūsų santykius. Galbūt mes galėsime kartu su delegacijos pirmininku parašyti laišką pone Flotr. Ačiū pirmininkė, iš tiesų vyrauja didžiulis susirūpinimas dėl situacijos Turkijoje, susirūpinimas dėl santykių tarp ES ir Turkijos. Turkija yra daugiau negu partnerė, tai yra šalis kandidatė stoti į Europos Sąjungą. Galbūt reikėtų pradėti nuo geros žinios. Reik, e, yra susimobilizavimas didžiulis, e, labai europietiškas susimobilizavimas visuomenės, piliečių susimobilizavimas, e, jis yra didžiulio masto, nors tas mobilizavimas susidūrė su gana dideliais e, opresiniais veiksmais iš valdžios pusės. Yra nepasitikėjimas didžiulis manifestantais, jie e, elgesys yra labai arogantiškas jų atžvilgių, autoritariškas, jie įtariami e, sąmokslų rezgimu ir panašiai. Ir tai tikrai gali labai užteršti ir apsunkinti politinį dialogą su valdžiaus atstovais e, tų protestuojančių asmenų. Taip pat policija ėmėsi saugusių, saugumo priemonių, e, suėmimas daugelio asmenų, skaitant gydytojus ir advokatus, e, apribojimas, kad jie galėtų mm, teikti pagalbą tiems manifestantams. Manau, kad Turkija mm, turėtų, tiek vyriausybė, tiek parlamentas turėtų priimti e, deklaracijas iš manifestantų, dėl to mes turime e, parengti atitinkamą dokumentą. Mums kelia rūpinimą spaudos laisvės apribojimas, žodžio laisvės apribojimas. Ir tikrai tai nėra jokių, jokių ekstremalių reikalavimų ar kažkokių naujovių iš Europos parlamento pusės. Mes tiesiog norime aiškiai deklaruoti tai, kas mums kelia nerimą. Kaip ir jūs, pirmininkė, aš manau, kad dialoginis kad politinis dialogas turėtų būti tęsiamas ir ypač krizės laikotarpiu. Reikia įtikinti jog mūsų politiniai santykiai, glaudus ir gilus politiniai santykiai su Turkija yra labai svarbus ir dialogo palaikymas tikrai gali būti e, naudingas siekiant sušvelninti susiklošysią situaciją. Ir tai turėtų išlikti svarbiausias mums rūpimas dalykas, tai yra dialogo palaikymas. 27-28 birželio yra e, numatytas posėdis Ir aš esu suinteresuota, kad tas posėdis įvyktų, susitikimas įvyktų, kad jame būtų surinkti labai atviri debatai, diskusijos ir kad tai vyks Briuselyje ir kad tai būtų produktyvu. Aš ir toliau nuoširdžiai galvoju, kolegos, kad mums būtų žymiai lengviau, jeigu mes ir toliau tęsim tai, kas toliau, tai, ką mes jau esame pradėję, tai yra parengti kelio gairias pagal 23-24 e, skirsnį. Žinoma, labai paprasta patarinėti, nurodinėti Europos parlamento, ką jis turėtų daryti, tačiau mes turime remtis esamais e, dokumentais ir sutartimi ir aš būčiau žymiai ramesnė ir, ir tikresnė, jeigu 23 ir 24 dėrybų skirsnis nebūtų uždarytas. Tai yra labai svarbus, ypač kalbant apie taikos proceso įtvirtinimą. Tai yra esminiai dalykai. Kurdų klausimas yra labai svarbus siekiant įtvirtinti demokratiją Tur Turkijoje. Ir mes, pavyzdžiui, pastebėjome, kad kur, kurdų regione tikrai yra nedaug manifestacijų rengiama. Didžioji dalis maištininkų jau yra apsiraminę tame kurdų regione dėl pradėto taikos proceso ir tas taikos proceso išlaikymas yra esminis dalykas. Manau, kad yra pats laikas labai aiškiai išsakyti mūsų poziciją, e, be jokių tabų išsakyti reikalavimus ir labai tvirtai pareikšti, jog mes norime toliau gilinti dialogį, dialogą su Turkija ir palaikyti manifestantus ir neblokuoti 23 ir 24 dėrybų skirsnį. Dėkuoju Daugiau neįtrauksiu į kalbėtojų sąrašus nei vieno pageidaujančio. Norėčiau, kad mes laiku pradėtume balsavimą. Pitelė. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad Turkija pateko į labai sudėtingą padėtį, nes tokio masto demonstracijų Turkijoje iki šiol nebuvo. Tiesiog ši valstybė nėra pratusi tokio, prie tokio masto įvykių. Aš esu dirbęs miesto projektavimo srityje ir puikiai suprantu, ko reikalauja aplinkos apsaugos entuziastai. Anksčiau buvo kalbama tik tai apie teisinės valstybės kūrimą O konkrečiai kalbant apie šitą parką, tai valstybė buvo numačiusi, kad parko paskirties negalima keisti ir todėl jokie projektavimo darbai šiame parke neturėtų būti, turi būti vykdomi. Tačiau kita vertus vyriausybės veiksmai buvo visiškai nedekvatus, Jie išaukė ir kitus protestus kituose regionuose ir visiškai kitai buvo pradėti vertinti tie protestuotojų reikalavimai. O dabar valstybėje susidarė įvairiausios grupuotės atstovaujamus komunistų, dešiniųjų radikalų. Ir todėl dabar mes turime pripažinti, kad protestuojančių yra pačių įvairiausių, įvairiausio profilio. Pirmiausia, žinoma, reikia paminėti, kad protestantai, protestuojantis išreiškė visuomenės nuomonę, visuomenės lūkesčius ir pirmą kartą piliečiai taip pat noriu, nori, kad juos palaikytų ES. Tai yra naujas reiškinys. Anksčiau buvo tokių judėjimų visuomenėje ir žinoma galima sutikti su tuo, kad tie judėjimai buvo įvairiai manipuliuojami, tačiau kita vertus vyriausybė neturėtų laikyti tų protestuojančių asmenų vien tik teroristais. Mes, žinoma, turėtume skatinti dialogą su Turkija ir, žinoma, turime siekti, kad būtų kuo mažiau konfrontacijos visuomenės viduje. Ir žinoma, reikia vengti paties blogiausio scenarijaus, būtent, kad visuomenė susipriešins. Kita vertus, Labai gaila, kad Turkija mūsų bendradarbiavimui kelia įvairiausius reikalavimus, tačiau galvočiau, kad mes surasime kokį nors visiems primtiną švelnų sprendimą ir galėsime toliau tęsti dėrybas pagal tuos minėtus dėrybinius skyrius bendrai priimtina logika. Taigi Kitiems kolegoms suteiksiu pusantros minutės, kad visiems užtektų laiko. Teravos. Αναρωτιέμαι, Πρόεδρε, αν πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από την Τουρκία γιατί... Norėčiau, nežinau, ar mes turime apgalėstauti, kad Turkija pripažino Arminijos genocidą. Vyriausybė reikėtų parodyti geros valios ženklą vyriausybei. Tačiau kita vertus de demonstruojantis asmenys kovoja už pagrindinės teisės ir laisvės. Ir taip, kaip elgesi Turkijos vyriausybės atstovai, yra jų pačių žingsniai, o ne mūsų inicijuoti veiksmai kaip Baiš elgesi su Renata Somar. Iš tikrųjų, tai yra netinkamas elgesys su Vokietijos parlamentare. Aš žinau, kai buvo pasielgta jos atveju, kadangi ir pati esu susidūrusi su panašiais dalykais. Europos sąjunga sąjungos veiksmus tiesiog užgožia karinės valstybės veiksmai. Kad... Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, νομίζω το είπαμε, το ξαναείπαμε, το είπατε. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes įvairiomis progomis ir jūs šiandien dar kartą patvirtinote, kad Turkija yra labai svarbi ES partnerė. Ir šita mūsų nuostata yra istoriškai labai svarbi. Žinoma, Europos Sąjunga yra nusiteikusi laikyti Turkiją valstybė kandidate, tačiau kita vertus Turkija negali įžeidinėti ES ir e, Europos parlamento ir negali nurodinėti, kaip mes turėtume balsuoti. Todėl galvočiau, kad šitas komitetas turėtų pasmerkti Erdogano politiką, remiantis tą informaciją, kurią jūs pateikėte, reikia atsižvelgti į visuomenės lūkesčius ir iš tikrųjų konstatuoti, kad negalima tų demonstruojančių asmenų laikyti teroristais. Be to, 23-24 dėrybiniai straipsniai gali būti toliau nagrinėjami labai atsakingai ir žinoma, reikėtų labai aiškiai suformuoluoti ES nuostatą. Στην κατηδία συνομιλία σα με τον κύριο Μπαγή ελέγχθηκαν πράγματα τα οποία. Jūs sakėte, kad kai kuriuos dalykus, kuriuos žiūrite, galite e, išsakyti konfidencialiai privačiame pokalbėje. Galbūt galėtume susitikti E, su jumis dar kartą ir pasikalbėti nebūtinai viešai apie tą jūsų turimą informaciją. O iš šios diskusijos šiandien aš supratau, kad reikėtų ES e, apsispręsti, ar Turkija iš tikrai turi perspektyvų įstoti ES. O dabar signalas, kurį reikėtų pasiūsti Turkijai, būtų toks. Vienos valstybės norėtų, kad Turkija įstotų, kitos prieštarauja, o kitos apskritai neišsako savo konkrečios pozicijos. Aš manau, kad toks signalas, tokia informacija Turkijai padėtų. Tačiau nelabai įsivaizduoju, kaip reikėtų vertinti Turkijos policijos veiksmus ir susijęti juos su tuo, tų, tų dviejų darybinių straipsnių atidarimu ir nagrinėjimu. Aš manyčiau, kad visa tai neturi nieko bendro su Turkijos policijos veiksmais prieš demonstrantus. Jeigu šitie skyriai vėl bus pradėti nagrinėti, tai nemanau, kad policija kaip nors pakeis savo veiksmus. Taigi, aš manau, sprendimą galima surasti tokiu atveju, jeigu pasitiki kitos šalies veiksmais, kai kita šalis tiesiog garbingai elgesi savo partneriais. Dėkuoju. Kartais yra naudinga nedidinti įtampos ir žinoma, nebūtina viską pasakyti viešame susitikime, posėdėje. Aš esu pasirengęs Jums pateikti papildomos informacijos, tačiau nenorėčiau, kad iš šios informacijos, kurį, kurią pateikčiau čia, žiniasklaida išpūsų didžiulį burbulą. Aber ich bin Jūs puikiai atsimenate, kad aš balsavau už tai, kad būtų pradėtos dėrybos dėl šitų e, straipsnių. Tačiau dabar atrodo, kad apie tai reikėtų kalbėti jau iš kitos perspektyvos, turėti omenyje dabartinę padėtį. Žinoma, kiti gali galvoti kitaip, bet aš galvočiau, kad tų visų siūlų, kurie sieja mus ir Turkiją, nereikėtų staigiai nutraukti. Mes turime toliau dirbti, turėdami omenyje, kad Turkija yra labiau susijusi su e, mumis, ne su kitomis valstybėmis, o jeigu taip atsitiktų, tai aš manyčiau, toks scenarius būtų nepriimtinas. Todėl vadovaudomiesi savo interesais mes turėtume būtent taip pasielgti, o dėl konkrečių veiksmų, žinoma, mes galime apsispręsti, o dėl strategijos manau, kad jos keisti nereikėtų. Taigi, kai turėsiu papildomas informacijos, aš pateiksiu jums e, ją nedelsdamas, kad galėtume priimti tinkamiausią sprendimą. Kitas darbo tvarkės klausimas. Über den Bericht von Herrn Mendes del Valle. Dėl Emilio Menendės dėl valė pranešimo. Tai yra dėl ES ir Malazijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo. Kolega Delvalė, ar turite ką nors naujo, papildomą pridurti? Taigi iš karto siūlo balsuoti. 21 ir 36 pakeitimai. Kas už? Prieš? susilaiko priimta. 22 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 24 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 25 kas už, prieš susilaiko priimta. 26 kas už, prieš susilaiko priimta. 27 kas už, prieš susilaiko priimta. 28 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaiko priimta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 32 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 34 kas už, prieš susilaiko priimta. 35 kas už, prieš susilaiko priimta. 37 kas už, prieš susilaiko priimta. Trečiasis kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 38 kas už, prieš susilaiko priimta. 42 kas už, prieš susilaiko. Socialistai nebalsuoja. bet kartais tik tai pogrindyje, man atrodo. Kas už 42 pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko priimta. Gerai, tikriname. Das war 42. Ja. Der Antrag, äh, die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Sie sind nicht schnell genug aus dem Untergrund rausgekommen. Nepakankamai greitai iš pogrindžio išėjote. 43. E, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 44. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 45 kas už, prieš susilaiko primta, 46 kas už, prieš susilaiko primta, 47 kas už, prieš susilaiko primta, 48 kas už, 47 norite patikrinti. Balsavimas baigtas. 22, 16 prieš priimta. Keturiasdešimt aštuntas kas už, prieš susilaiko primta. Keturiasdešimt devintas kas už, prieš susilaiko primta. Penkiasdešimtas kas už, prieš susilaiko patikrinsime. möchte doch heute die sozialistische Fraktion in diesem Teil norėčiau paraginti socialistus būti aktyvesniais šiandien. Balsavimas baigtas. 20 už 24 prieš atmesta. 51 kas už, prieš susilaiko priimta. 52 kas už, prieš susilaiko atmesta. 53 kas už, prieš susilaiko priimta. 54 kas už, prieš susilaiko priimta. 55 kas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kas už, prieš susilaiko priimta. Penktas kas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas kas už, prieš susilaiko priimta. Septintas kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas kas už, prieš susilaiko priimta prieš susilaiko primta. Devintas kas už, prieš susilaiko primta. Dešimtas kas už, prieš susilaiko primta. Kas yra šito pakeitimo autorius? Kolega Kreisel tai pasakė. Ich finde schon, die Mischung der Antragsteller hat schon was für sich. Man atrodo, kad autorių kolektyvas jau kalba pas už save. Taigi, kas už tą pakeitimą e, prie konstatuojamosios dalies D, kas prieš susilaiko priimta. Vien dėl parašų skaičiaus jau buvo aišku, kad jis bus priimtas. 16 kas už, prieš susilaiko priimta. 17 kas už, prieš susilaiko priimta. 18 kas už, prieš susilaiko priimta. 19 kas už, prieš susilaiko primta. Pirmas, kas už, prieš susilaiko primta. Antras, kas už, prieš susilaiko primta. Trečias, kas už, prieš susilaiko primta. Toliau inta pirmas, kas už, prieš susilaiko primta. Inta du, kas už, prieš susilaiko primta. Inta trys, kas už, prieš susilaiko priimta. Elektroninis balsavimas dėl viso pranešimo. Baigiame balsuoti. 44 balsavo už, vienas susilaikė, taigi pranešimas patvirtintas.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 So, colleagues, as you know, two weeks ago it was exactly. Prieš dvi savaitės, birželio 3-4 dieną, AFET komitetas buvo nuvykęs į Gruziją. Penkių politinių frakcijų septyni atstovai buvo nuvykę į šitą dalyvavo šioje delegacijoje, mes susitikome su Gruzijos valstybės ir valstybės atstovais, taip pat pietavome su prezidentu, ministru pirmininku, parlamento pirmininku, taip pat integracijos užsienio reikalų komiteto pirmininkais, kalbėjome su opozicijos atstovais, taip pat vidaus reikalų, teisingumo ir taip pat e, visuomenės paslaugų ministrų, užsienio reikalų ministru, taip pat e, ombudsmeno tarnybos vadovų, taip pat pilietės visuomonės atstovais. Situacija Gruzijoje, kaip jau minėjau, vakar turėtų būti charakterizuojama kaip pernimo laikotarpio iš vienpartinės į daugiapartinės sistemos yra, yra sudėtingų klausimų ministro pirmininko ir parlamento santykiai yra pakankamai sudėtingi, kadangi e, matosi politinė, socialinė polarizacija ir visuomenėje. Rudenį vyks prezidento rinkimai ir mes savo vizito metu tiesiog prašome, raginame uh, sušvelninti tą įtampą. Ir taip pat siūlėme savo pagalbą Gruzijai tuo perinamojo laikotarpiu. Dėl euro atlantinės integracijos mes konstatavome, kad visos pagrindinės politinės partijos ir tos, kurios sudaro daugumą ir opozicinės e, politinės e, jėgos norėtų, kad tas euroatlantinis e, tikslas būtų ir toliau puoselėjimas. Dabar rengiantis Vilniaus susitikimui buvo kalbėta ir apie asociacijos susitarimą ir taip pat ir laisvos prekybos susitarimą lyginant su ankstesnėmis vyriausybėmis, reikėtų pasakyti, kad pastaroji vyriausybė nepakeitė savo politinės krypties, ypač užsienio politikos srityje. Yra tam tikrų pokyčių e, santykiuose su Rusija. Su užsienio, e, užsienio reikalų ministru kalbėjome apie tai, taip pat su ministru pirmininku Ivanišvili ir tų pokalbių metu mums buvo pasakyta, kad Gruzija neturi tiesiog galimybių iš esmės pakeisti situacijos. Naujojoje strategijoje bus kreipiamas dėmesys į Gruzijos stiprinimą, politinės sistemos plėtojimą, ekonominės, socialinės sistemos vystimą ir Gruzija tikisi, kad ji taps pavyzdžių Abhazijos gyventojams ir taip pat e, Pietų Osetijos gyventojams. Ir vėliau galbūt ministras pirmininkas kalbėjo, jeigu keisis situacija Rusijoje, jeigu ir ten stiprės visuomenė ir galbūt tai privers pakeisti savo požiūrį ir Rusijos vyriausybę. Jisai kalbėjo labai atvirai ir pripažino, kad kol kas Gruzija tiesiog neturi galimybių, ką nors iš esmės keisti santykiuose su Rusija. Tačiau, nežiūrint to, Gruzija ir toliau siekia bendradarbiauti su Rusija. E, Ta tas jų noras buvo pagristas įvairiais pavyzdžiais, pavyzdžiui, siūlant bendradarbiauti rengiantis olimpinėms varžyboms, žaidynėms, dalyvaujant infrastruktūros projektų įgyvendinime. Tai yra naujos vyriausybės siekiniai, planai, tačiau kita vertus jie susiduria su administracinėmis e, mm, sienomis e, ir negali pasiekti tų, pasiekti tų gyventojų, kadangi kaimo e, viduje tiesiog apskritai yra atskirtas namas nuo jo žemės, kuri priklauso šeimai. Todėl Abhazijos ir Osetijos klausimas yra labai svarbus. Ženevos kontekste būtų galima spręsti šitos teisinius klausimus, tačiau apskritai reikia galvoti, kaip padėti tiems žmonėms padėku, patekusiems į tokią sudėtingą padėtį ir kaip suteikti jiems tą humanitarnio pobūdžio pagalbą. Taip pat norėčiau paminėti keletą reformų, kadangi aš minėjau, kad pereinama iš vienpartinės į daugiapartinę sistemą. Vakar kalbėjome apie kas. Mes kalbėjome vakar apie korekcinę tarnybą, į kurią įeina ir opozicijos, ir vyriausybės atstovai, ir Čia labai reikalingas platus susitarimas tarp opozicijos ir vyriausybės atstovų. Jeigu e, susi kurs daugiapartinė sistema, tai tuomet situacija iš esmės pasikeis ir Gruzija turės visada ieškoti sutarimo pagrindiniais svarbiausiais politiniais reformos klausimais. Kai kalbėjome su parlamento pirmininku, išgirdome įvairiausių dalykų, pavyzdžiui, kad 25 procentai e, aptariamų klausimų yra aptariama parlamente tarintis su opozicija ir ieškant bendro sprendimo. Taigi mes pabrėžėme, kad tokia sutarimo paieška yra būtina ne tik parlamente, bet ir santykiuose tarp parlamento ir ministro pirmininko. Svarbu, kad situacija netaptų nekontroliuojama, tuo labiau, kad visuomenė reikalauja atstatyti tam tikrais atvejais teisingumą, tačiau tai neturėtų reikšti, kad bus taikomas uh, tiesiog selektyvus teisingumas. Galbūt kiti kolegos galėtų ką nors pridurti iš savo kelionės įspūdžių. Dėkuoju. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Roczkowi za to wyważone raport. Dėkoju, ponė pirmininkė, taip pat dėkoju uh, kolegai Ručiakui už tokį išsamų e, pranešimą. Norėčiau pabrėžti, kad aš labai džiaugiuosi, kad mūsų delegacija susitiko su visais svarbiausiais Gruzijos politikos veikėjais, tačiau taip pat turėtume pabrėžti, kad opozicijos partijos nuomonė ir E, Gruzijos prezidento nuomonė yra tokia, kad Gruzija eina netinkama linkme. Jeigu ir toliau bus tesiami įkalinimai, jeigu ir toliau bus kalinami op opozicijos veikėjai, O e, čia turime vis tik prisiminti, kad buvome susitikę su Tbilisio meru, o e, Sakašvilis pasakė, kad jis galbūt bus kitas asmuo, kurį suims. Taigi yra tokių baimių, tokių būkštavimų. E, noriu tą paminėti, kad galėčiau pabrėžti, kad, kad, kad pabrėžčiau, kad situacija, politinė situacija yra labai įtempta. Ir Vakar, pavyzdžiui, jau minėjau, kad kad turime tik vieną galimybę išlaikyti e, santykius, tai yra parlamentinėme lygmenyje, nėra, neliko kitų kanalų, Yra daug nerima keliančių ženklų, pavyzdžiui, kad ir faktas, kad ministras pirmininkas ir, ir pagrindiniai ministrai nelanko e, nacionalinės saugumo tarybos posėdžių ir kad bendradarbiavimas tarp premjero ir ministrų yra praktiškai neįmanomas. E, prezidento kadencija po truputį baigėsi, e, tačiau dar liko keli mėnesiai iki tos kadencijos pabaigos ir tai yra e, negerai kalbant apie Gruzijos interesus. Mm, nekalbėjome, nebuvome susitikę su ūkio ministru, labiau koncentravomės į konstitucinės teisės ir apskritai teisės klausimus. Ir e, vis tik reikia pasakyti, kad kad Gruzijoje e, sulėtėjo ekonomikos augimas ir, ir tai turės pasiekmių šaliai. BVP augimas sumaž... yra 25 procentais mažesnis negu buvo prognozuota. Taip pat žinome, kad sumažėjo užsienio investicijų per pastaruosius mėnesius ir tai tikriausiai dar labiau apsunkins Gruzijos situaciją. Uh, thank you, Mr. President. Ačiū. Pirmininkė, turiu pastabą dėl vienos formulės, kuri nėra vien formulė, tačiau jinai apima ir tam tikrus koncepcinius dalykus, kurie yra svarbus ir šiandien. Apie tai kalbėjo ir kolega Rūčiakas. Tai yra susiję su administracinėmis sienomis, kur yra įtaisytos svigliotos vielos ir ta siena yra vis keičiama. Tai prieštarautų mūsų oficialia ES pozicijai naudotis žodį sieną, nes nėra sienos. Yra Gruzijos žemės, yra administracinė linija arba ugnies nutraukimo linija. Tik tai taip galėtume mus suprasti. Mes puikiai žinome, kaip susiklosti tokia situacija. Rusija sako, kad tai atitinka pietų Osetijos teisę, bet iš tiesų tai yra pagrysta tik tai jėgos teisė. Ir tai visiškai iškraipo tą teisinį supratimą, uh, ir tai prieštarauja tarptautiniai teisė. Administracinė linija, administracinė siena jokių būdų nėra tikroji siena tarp valstybių. Uh, was... Pirminkė, kolegos, kadangi aš buvau delegacijos į Gruziją narė, noriu pasakyti keletą žodžių ir noriu pirmiausia padėkoti kolegai Rūčekui už tai, kaip jis vadovavo mūsų delegacijai. Ir noriu pasveikinti tą pranešimą, labai objektyviai parengtą pranešimą. Keletą e, savaičių iki parlamento rinkimų buvo likę ir mane tiesiog užtvindė pranešimai iš visų pusių, uh, kur buvo kalbama apie vairius manevrus, stengiantis daryti įtaką rinkiminiai kampanijai ir balsavimams, buvo beveik neįmanoma suprasti, kurie iš patiktų kaltinimų buvo teisingi, kurie buvo perdėti, šiek tiek perdėti ar labai smarkiai perdėti kaltinimą ir panašiai. Buvo tikrai nuostabu, kad posėdžių metu, sustikimo metu Tbilisyje dalyvavo atstovai iš abiejų pusių, tiek prezidento partijos, tiek kitų partijų, kurie prisistatė tarsi nekaltos avelės, nieko blogo nepadariusios. Tarsi viskas vyktų taikiai, būtų vykę taikiai kampanijos metu, tačiau iš tiesų taip nebuvo. Tai yra savotiškas stebuklas, kad viskas nepasuko bloga linkme ir perinamasis procesas įvyko ir vyksta taikiai, nors žinoma yra nemažai įtampos. Vakar aš jau pasakiau savo trumpo pasisakymo metu, patikdama klausimą Zupašviliui, Respublikonų partijos nariui, tai yra liberalų šeimos partija. Aš jam pasakiau, kad mums kelia nerima dabartiniai areštai, buvusio premjero areštas, kuris prieš aštuonerius metus buvo vidaus reikalų ministru. Tai nėra tik tai porą metų premjero pareigas jie žmogus. Prieš aštuonerius metus šis asmo buvo vidaus reikalų ministru. Ir čia galbūt reikėtų pasiaiškinti, ką įvairios tarnybos jo atžvilgių veikia. Gruzijoje mes sakėme premjerui, teisingumo ministrui, dabartiniam vidaus reikalų ministrui ir parlamento pirmininkui, kad, kad e, negalima leisti, jog pasikartotų Ukrainos scenarijus. Mes pateikėme tuos įspėjimus iš mūsų pusės, kad jie žinotų, jog mes stebime tą situaciją, kuri mums kelia nerimą ir kad mes tikrai neliksime indiferentiški uh, kad ir kas įvyktų. Mes labai aiškiai tą žinę perdavėme, jog mes stebime visą situaciją, sekame įvykius labai atidžiai ir kad tikrai mes nesame naivus. Tai tiek, ačiū. Hmm? Thank, thank you, colleagues. Uh, allow me. Ačiū kolegos, leiskite man pateikti keletą pastabų. Aš taip pat buvau misijos, uh, faktų išsiaiškinimo misijos nariu. Liberos paminėjo, tačiau mane nustebino mūsų sustikimas su žiniasklaida, tai dar nebuvo paminėta. Vyko labai išsamios diskusijos su žurnalistais, su nevyriausybės organizacijomis, su ombudsmenu ir mane labai nustebino jog visos šios nepriklausomos institucijos ir organizacijos, kai jos kalbėjo apie praeitį, jos kalbėjo apie labai, labai ribotą erdvę, ribotas galimybės jiems vykdyti veiklą. Ir kaip Liboras tai pavadino, tai buvo e, vienpartinė sistema vienos partijos vyriausybė ir tikrai buvo labai ribotas galimybės vykdyti demokratinę veiklą nevyriausybinėm organizacijom ir taip toliau. Aš neminėsiu visų techninių detalių, tačiau tai buvo ne tik tai. Buvo daug politinių kalėjimų buvusioje vyriausybėje vietos lygių. Ne, tiek, ne tik centrinių lygių, bet ir vietos lygių. Pavyzdžiui, Apie 9500 žmonių prarado nusavybę, jie buvo šantažuojami tiesiogiai iš vyriausybės atstovų. Ir tai buvo paminėta diskusijose, kurios buvo surinktos su tomis organizacijomis. Ir aš galiu pasakyti, jog aš nepasitikiu buvusiu premjeru, atsiprašau, prezidentu. Buvęs prezidentas turėjo viską žinoti apie tai, nes tai viskas vyko turbūt jam, pasitaiso kalbėtas dabartinis prezidentas, iki spalio mėnesio jisai dar bus prezidentu, jis turėjo viską žinoti, tai vyko pagal jo nurodymus. Mes turime tverti erdvę demokratijai, tačiau tai reiškia, kad ta erdvė pasidarys žymiai konfliktiškesnė, komplikuotesnė, vyks daugiau, atsiras daugiau konfliktų tarp politinių partijų, kurios yra priešingos, konkuruojančios, e, koalicija ir opozicija taip pat kovos tarpusavyje. Ir mūsų delegacija bandė pasakyti, jog yra atviras klausimas, jeigu nauja vyriausybė suras tikras priemonės, e, tikrą pagrindą ir galimybės susilaikyti nuo tam tikrus veiklos. Tačiau tai neįmanoma padaryti, kalbant apie tą mastą, Ir jeigu kalbam apie tikrai demokratinės institucijas, tai čia turi būti vietos ir politinėms kovoms. Tačiau reikia užtikrinti, kad tai vyktų tik tai politinėmis priemonės, kad jokių būdų nebūtų panaudojamos smurto ar jėgos priemonės. Ir mes labai griežtai pasisakėme savo delegacijų. Visi delegacijos nariai griežtai kalbėjo. Ir mes paraginome vyriausybę nenutraukti teisinės veiklos, tačiau visa teisinė veikla prieš buvusią vyriausybę ir vadovybę turi būti teisinga, pagrista e, įstatymais ir teismo procesas turi būti teisingas ir sąžiningas tuo asmenų atžvilgiu. Mes nežinome, kas yra kaltas, kas ne, kol kas Tai ne, nėra aišku, situacija labai komplikuota. Tačiau mes turime stebėti, jog e, e, bylos, bylų nagrinėjimas vyktų sąžiningai ir teisingai. Naujai paskirtas patarėjas premjerui iš ES, manau, kad jis tikrai tinkamai atliks savo darbą, užtikrindamas tuos dalykus, kuriuos minėjau. Kovalė, yeah, the floor. Ponas Kovalė. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do. E, Dėkoju. Norėčiau užduoti klausimą. Jį norėčiau užduoti ponams Ručiakui ir Lisekui. Taigi mano klausimas. Kokie asmenys Gruzijoje, kurie aktyviai veikia ten vietoje, pavyzdžiui, kad ir bažnyčios atstovai galėtų veikti kaip tarpininkai. Tai yra esminis klausimas. Ir antras klausimas, e, kurį norėčiau skirti visam mūsų komitetui ir pirmininkui Brokui, kokias idėjas mes galėtume pasitelkti, ką galėtume daryti, kad nebūtų didinamas spaudimas. Yra sakoma, kad reikia e, visų pirma e, sulaukti, kol padėtis nesikeistų, kad o jeigu bus kažkokie papildomi elementai, kurie didins spaudimą opozicijai, tai e, mes taip pat atsidursime sudėtingoje situacijoje. Taigi, ką mes galėtume padaryti, kad šis vizitas nebūtų paskutinis. Gruzija taip pat turėtų pajausti, kad mes artėjame prie raudonos linijos. E, toks būtų mano komentaras. E, kai vadovaujantis opozicijos politikai yra kalėjimuose, tai tą reikia pabrėžti ir pasakyti. E. Dėkoju. Ar norite pasakyti išvadas kažkokias? Taip, aš iškart galėčiau atsakyti į klausimas. E, gaila, kad pono Landsbergio nėra, jis paminėjo administracinę liniją ar administracinę e, sieną. E, tas oficialus pavadinimas yra administracinė linija ir jį e, tokį terminą naudoja visi e, Gruzijos politikai. Ir mes nuolat pabrėžiame, kad mes palaikome Gruzijos teritorinį vientisumą, tačiau nepaisant to, kaip jau minėjau, yra problemų su ta administracinė linija. Mes ne, nelaikome sieną tos linijos, tačiau iš tiesų reikia kažkaip atrasti terminą, kaip pavadinti ponę Landsbergį. Oficialus pavadinimas yra administracinė siena, bet, bet taip toks yra terminas vartojamas, reikia kažkaip pavadinti tą tą dalyką. Mes nekalbame apie valstybės sieną, bet kalbame apie administracinę sieną. Galbūt būtų galima atrasti kitą klausimą. Kalbėkite į mikrofoną. Galbūt mes galime atrasti kažkokią, ko, kokią nors savoką, kaip, galė, kaip galėtume pavadinti tą dalyką. Okay. Yeah. Anyway, the... Taigi, bet kokiu atveju e, kitos temos. Kolegos, aš manau, kad ne tik Gruzija, bet ir Ukraina, Moldova ir kitos e, rytu, rytuose esančios šalis bei vakarų Balkanų šalis e, kalbant apie jas, mes, Europos parlamentas, turėtume E, rodyti pavyzdį, kad e, reikia kurti demokratiją, reikia bendradarbiauti tarp įvairaus politinio spektro partijų, kad bendradarbiavimas yra svarbus dalykas, nesvarbu, kas yra valdžioje, o kas yra opozicijoje. E, ponas Koval paklausė, ką galėtų padaryti parlamentas. Manau, kad mes turėtume tą dialogą laikyti mūsų pagrindiniu bendru tikslu. Ir toks galėtų būti mūsų vaidmuo e, Gruzijoje, taip pat ir kitose šalise. Žiūriu, matau poną Protaševič. Prieš kelias savaitės mes buvome uh, Moldovoje e, buvo vienas EPP atstovas, vienas socialdemokratų atstovas. Mes e, kalbėjome su, su savo partneriais Moldovoje ir po dviejų dienų jie atnaujino proeuropietišką vyriausybę. Taigi tai rodo, kad yra galimybės ir mes turėtume jas išnaudoti ir pagal savo galimybės vaidinti atitinkamą vaidmenį, pasitelkę savo e, rytų partnerystės, rytų kaiminystės politiką. E, galbūt iš tiesų e, opozicijos situacija Gruzijoje yra sudėtinga mūsų kai kuriems kolegoms iš EPP. Taip pat situacija yra sudėtinga, bet anksčiau buvo vienpartinė sistema, dabar yra prieinama pereinama prie naujos situacijos E, kuri, kai atsirado opozicija, kuri anksčiau iš vis neegzistavo. E, manau, kad ilgalaikėje perspektyvoje tai yra gera žinia, gera žinia kalbant apie Gruziją. Bet dabar turėtume e, padaryti viską, kad nesvarbu, iš kokių frakcijų mes čia esame Europos parlamente, kad mes visi siektume to paties tikslo nu, bandytume nuraminti, stabilizuoti tą situaciją ir uh, užtikrinti uh, taikų pereinamąjį procesą. Kaip elgtis, uh, čia buvo paminėtas ponas Mirabišvili, kaip uh, vakar iš parlamento pirmininko uh, išgirdome, kad jis buvo ne tik opozicijos lyderis, jis taip pat e, buvo vidaus reikalų ministras aštuonis metus. Taigi, kaip elgtis, ką daryti. E, taip pat vakar buvo paminėta tai, ko mes šiandien nelėtėme. E, vidaus reikalų ministras iš karto po rinkimų pabėgo iš šalies. Kodėl jis pabėgo? Reikia kelti tokius klausimus. Mes turime suprasti situaciją E, bandyti suprasti situaciją atitinkamas nuotaikas ir tai pasvarstyti, o ne iš karto lyginti Gruzijos su Ukraina, Mirvašvilio su Timošenko ir taip toliau. E, situacija, kuomet yra pereinamasis laikotarpis iš, iš vienpartinės į daugiapartinę sistemą tokia situacija negali būti lengva. Ir mes turime į tai atsižvelgti. Paskutiniai e, rinkimai buvo e, taikus valdžios perdavimas modernioje Gruzijoje ir todėl manykime, kad tai yra ge, geras signalas. Ir toliau teskime savo veiklą. Ačiū. Hanno chiesto di intervenire. Il... Gerbiami kolegos, yra dar norinčių pasisakyti, ponai Sarijų Švolski, ponai Stenok, tačiau iš tiesų mes negalime iš naujo pradėti diskusijos. Tai nėra įprasta mūsų praktika. Ir jau yra kiti mūsų kalbėtojai, kurie laukia e, kadangi šiandien toks gražus oras, šviečia saulė, kiekvienam iš jūsų suteiksiu po vieną minutę, bet nedaugiau. I'm grateful to what Libor and Koval said. Norėčiau pakomentuoti, ką pasakė ponas Koval. Kai opozicija yra įkalinta, tai nėra demokratinis pasirinkimas. Aš kalbėjau su ponu Watsonu, su, e, su ponu Butikoferiu, taip pat su socialistų atstovais ir e, paprašiau jų, kad nustatytume, kas yra ta raudonoji linija, kurios mes negalime peržengti. Ir ta raudonoji linija yra, ar tai dar yra demokratija ar ne. Ir ką tai reiškia, jeigu yra įkalinami opozicijos lyderiai. Manau, mes turime nuspręsti tos didžiosios frakcijos, uh, ar mes asocijuojamės mes galime asocijuoti su tokia politika ar ne, ar, ar, ar tai yra įtikinama ar ne, nes jeigu mes neveiksime iš vien, tai tuomet mes atrodysime keistai ir manau, kad mes turime nubrėžti tą raudoną liniją ir, jos, ir ji turėtų galioti visoms didžiosioms politinėms frakcijoms. Ponas Tanok, mes tikriausiai visi sutarėme, e, kad nesvarbu, kokie būtų mūsų ryšiai su valdančia partija, su opozicija, e, tai neturėtų įtakoti bendros teisės saugos sistemos e, ir šalyje. Ir man iš tiesų labai gaila matyti, kad atrodo, kad Gruzijoje E, teisingumas vykdomas priklausomai nuo to, kas valdo, kokia partija yra valdžioje ir tai nėra teisingas kelias. Iš tiesų, e, teisminė valdžia turėtų būti nepriklausoma nuo e, valdžios, kuri yra vyriausybėje. Iš tiesų, E, parlamento pirmininkas vakar sakė, kad jis atstovauja vyriausybę. Taip negali kalbėti parlamento pirmininkas, jis gali kalbėti parlamento vardu, o ne vyriausybės vardu. Ir e, yra neteisinga, kai teisminė valdžia, kai teisingumas yra priklausomas nuo kažko, teismai turi būti nepriklausomi. Ir jeigu opozicijos lyderis yra įkalinamas, tai tai yra neteisinga. Jeigu jam yra pareikšti kažkokie kaltinimai, tai jis turi būti teisiamas, o ne kalinamas be kaltinimų. Dėkoju. E, toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas, jis bus nagrinėjamas uždarame posėdėje. Norėčiau visų tų, kurie neturi teisės dalyvauti uždarame posėdėje, e, paprašyti išeiti iš salės. Ačiū.